Sarni. May I ask you, colleagues, to... Kolegos, prašyčiau susėsti. Porą minučių pristatydamas paskirtąją kandidatę e, suteiksiu galimybę žurnalistams fotografuoti o paskui paprašysiu, kad visi išeitų, kažkur kitur pasėdėtų. Labą dieną visiems. Pirmiausia, sveikinu paskirtąją komisijos narę Margaret Vestager šiame ekonomikos ir pinigų reikalų komitete. Pirmasis ekonomikos, atsiprašau, trečiasis ekonomikos komiteto klausimas. Manau, kad greitai tapsim klausimų mašina, bet šis klausimas mums labai svarbus Tai padės mums įverdyti e, visą komisijos kolegiją ir kiekvieną kandidatą atskirai pagal jų bendrąją kompetenciją, atsidavimą Europai, asmeninę nepriklausomybę, e, portfelio e, žinias, komunikacijos įgūdžius ir, žinoma, politinius prioritetus. Ir žiūrėsime, kaip jie galės strategiškai prisidėti prie bendrosios Europ, naujosios komisijos darbo atvarkės. Mūsų taisyklės yra tokios. Paskirtoji komisijos nariai pasakys įžanginę 15 minučių, daugiausiai 15 minučių kalbą, paskui 45 klausimus galėsime pateikti, viena minutė skiriama klausimui, dvi minutės atsakymui. Pirmasis raundas, kaip visada, e, bus frakcijų ir nepriklausomų narių klausimai. Kaip įprasta, prašysiu visų kalbėtojų neviršyti jiems skirto laiko. Viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. Vertimas vyksta į 23 kalbas. Prašyčiau kalbėtojos nekalbėti per daug greitai, kad vertimas būtų kokybiškas. Be to, informuoju visus, kad ši diskusija yra tiesiogiai transliuojama per interneto, parlamento interneto svetainę. Prieš suteikdama žodį paskirtai komisijos nariai, norėčiau priminti mūsų komitetui, kuris skatina ES ir visame pasaulyje konkurencinę kultūrą, Ir manome, kad tai yra ir ES, ir ES komisijos istorinis tinklas, tikslas taip pat. Nepaisant to, kad komisija turi vykdomųjų galiojimų šioje srityje, mes tikimės, kad galėsime glaudžiau bendradarbiauti su ES komisija, kad užtikrintume deramą konkurencijos politikos parlamentinę kontrolę kartu su kitomis sritimis, tokiomis kaip rinkos integracija, ekonominis reglamentavimas, o kai reiks, galėsime ir e, plėtoti kitas sprendimų prieimimo sritis, e, vadovaudomėsi gerų bendradarbiavimų, kurį esame sukaupę jau e, žalos nagrinėjimo srityje. E, finansinių paslaugų, naujų technologijų sričių tobulinimas gali ženkliai prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo Europoje. Be to, tai gali sustiprinti ES kaip konkurentės vaidmenį pasaulyje. Naujoji Europos komisija turės e, įvertinti sąveiką tarp valstybės paravos režimų bankininkistės sektorėje. Žinome, kad turės būti įvertinti nauji reglamentavimo mechanizmai ir ypač e, vieningo bankų vertinimo sistema. O dabar suteiksiu žodį poniai Vestager. Margaret, žodis jums.